Good evening. Dear ladies and gentlemen, could you please... Ponios ir ponai, prašau visų susėsti, turime pradėti mūsų bendrą posėdį trijų komitetų. E, vystimosi komiteto, žmogaus teisų pakomitečio ir užsienio reikalų komiteto posėdį. Gerbiami kolegos. Labas vakaras visiems. Pradėkime bendrą posėdį. Man tenka labai didelė garbė su kolegė Linda McKeven, vystimosi komiteto pirmininkė ir ponė Elena Valenciano, Žmogaus teisų pakomičio pirmininkė, pirmininkauti šiam posėdžiui. Kasmet vyksta tokie posėdžiai su Sakarovo apdovanojimo uh, laureatais. Šiandieną labai malonu pasveikinti ponę Nadiją Murad. Ir gerbiamą Lamiją Ahibašar. Jos tapo 26-ojo Sakarovo apdovanojimo laureatėmis. Taip pat norėčiau paminė, pa, pasveikinti Mustafą Džemilevą, kuris buvo kandidatas gauti apdovanojimui. Taip pat Kan Dundar, kuris e, dėje negaliu atvykti pas mus, E, į posėdžio pradžią, bet e, vėliau tikiuosi jis prie mūsų prisimins. Gerbiamas Čemilevai, jums yra verčiama į rusų kalbą. Ir taip pat jums bus suteikta galimybė trumpai pasakyti mūsų posėdžio pabaigoje. Taip pat noriu pasveikinti kolegą Davidą Banermaną, kuris vadovauja mūsų delegaciją ryšiams su Iraku puiku, tai yra šalis, iš kurios kilusios mūsų laureatės. Norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas Sakarvo uh, e, apdovanojimą už minties laisvę nuo 88 metų teikia žmonėms, organizacijoms, kurie savo veiksmais, mintimis ar liūdimais primena mums, kaip svarbu demokratiniam šalies gyvenimui e, gerbti e, žmogaus teisės ir pagrindinės teisės. Bėgant metams šis apdovanojimas tapo vienas iš konkrečiausių e, išraiškos būdų, atspindys mūsų siekį ginti žmogaus teisės. Ir e, mes tokiu būdu išreiškėme savo paramą kovotojams už e, laisvę ir teisingumą visame pasaulyje. E, Ir e, labai daugelie vietų e, žmonės ar grupė žmonių turi kasdien kovoti už tokias e, pagrindinės teisės, už galimybę spręsti dėl savo gyvenimų ir ateities. Ši kova vykstant iki šiol daugelie pasaulio vietų rodo, kaip svarbu išlaikyti mums šią sistemą ir kaip ją lengva sugriauti sudėtingais laikais, kai kyla vienos krizės po kitos e, dėl pabėgėlių, terorizmo. Mes neturėtume nusileisti dėl žmogaus teisų, kurias labai sunku užtikrinti vien tam, kad galėtume užsitikrinti daugiau saugumo. Gerbiami kolegos, šiandieną e, mums tenka garbė susitikti su ponia Nadija Murad ir e, Lamija Haibašar. Ir kartu metų mes prisimenu tuos žmonės, kurie kasdien savo bendruomenėse kovoja, kurie e, siekia padėti įtvirtinti žmogaus teisės. Ir e, tai tampa e, tarsi visuotinė vertybė, juos kaip prisimename. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegiai, poniai Valencijanų, kuri pirmininkauja žmogaus teisų pakomičiui. Prašom, Elina. Labai ačiū. Dėkoju visiems, kad susirinkote šį vakarą čia, kad esate kartu su šiomis dviem neįlinėmis moterimis, kurioms Europos parlamentas e, suteiks 2016 metų Sakarovo premiją. Šiaurės e, Irako kalnuose tarp Sirijos ir Turkijos gyvena ar kovoja už išgyvenimą maža religinė bendruomenė. Jezidai jų e, šaknys prasideda prieš maždaug 4000 metų. Visuomet jie buvo persekiojami. Ir dar kartą istorija įrašė šią mažumą į vieną iš juodžiausių istorijos puslapių. Tie žmonės 21-ame amžiuje tampa e, tarsi genocido, genocido aukomis. E, 21 amžiuje islamo valstybė, kuri užsima terorizmu tame regione savo žiaurumą, smurtą rodo šios mažumos atšvilgių siekdama ją panaikinti, išnaikinti. E, mes e, siekiame e, palaikyti tokius žmonės kaip Nadia Murat ar Lamija Hadži Bašar. Jos siekia gyventi kukliai taikiai ir tas pasaulis, jo, kurį jos pažinojo, nebeegzistuoja, jų šeimų beveik taip pat nebeliko. Jos išgyveno nepaprastai didelės fizinės, psichologinės kančias, kankinimus ir žodžiai vargu ar gali išreikšti tas kančias joms pavyko atvykti į Europą, joms pavyko pakelti galvą. Ir šis apdovanojimas joms suteikiamas ne už jų kančias, o už jų tvirtybę. Ne už tai, kad jos tapo sekso vergėmis džihado, bet dėl to, kad jos sugebėjo įveikti tai, pripažinti tų moterų tvirtybę tapatybę reiškia minėti tūkstančių moterų vardus, kurios toliau yra pavirktos daž Sirijos, Sirijoje ir sunkiai suokiamas kančias smurtą išgyvena. Mes prisimename pažeidžiamiausias, labiausiai e, persekiojamas moteris, ir kitus, ir, ir, ir vyrus, ir tai yra šios e, premijos esmė. Ir dėl to šiais metais Nadė ir Lamijai ji buvo suteikta. E, jos sugebėjo rasti stiprybės kovoti už savo šeimas, už savo žmonės, už savo uh, bičiulės ir už kitus. Mes dabar galime kalbėti apie orumą ir tvirtybę, tai mums tarsi pamoka. Mes visi ir visos turime siekti, kad tų drąsių moterų žinia ir balsas, e, jų, kurios įveikė baimę ir traumas, kad skambėtų garsiai. Taip garsiai, kaip tik galime, turime apie tai kalbėti ir užtikrinti, kad ne viena moteris nekentėtų to, ką jos turėjo iškesti. Ačiū. Ačiū, Elena, už tai, kad priminiai mums, kas įvyko ir kodėl mes suteikėme šį apdovanojimą šioms moteriams. Aš norėčiau Jums abiems pasakyti, kad šis parlamentas šį apdovanojimą Jums suteikė dėl to, kad Jūs turėjote sunkių kovų, Jūs kovojote už savo orumą, už savo teisę, už žmogaus teisės. Taigi nedelsdama aš norėčiau pakviesti ir man labai malonu, man tenka didelė garbė kreiptis jūs ir paprašyti e, pasisakyti šiandieną. Pone Murat, pirmoji kalbės, kuri pirmoji. Haji Bashar. Thank you. Aš norėčiau labai Jums padėkoti už tai, kad mums suteiktas šis apdovanojimas. Tai rodo, kad jūs palaikote mus, remiate mus ir kad jūs bandote mums pagelbėti. Tikiuosi, kad jūs dar labiau paremsite mano bendruomenę, nes dar yra 3500 moterų ir vaikų, tokių kaip mes, kurios, kurios vis dar laiko islamo valstybė. Mūsų bendruomeniai reikalinga tarptautinė saugumo zona. Mes ir krikščionys Irake bei kitos mažumos Irake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 be jūsų paramos, nes pavojus, su kuriuo susidurs mūsų bendruomenės, yra didžiulis, mūsų žmonės bus žudomi, moterys taps vergėmis ir bus prievartaujamos. Taip ištiks tai ištiks daugelį žmonių, jeigu jūs nesuteiksite paramos mano bendruomeniai. E, e, of... Aš esu Viena iš jezidžių mergaičių, kuri tapo islamo valstybės auka, yra tūkstančių tokių kaip Nadija ir aš, kurios tapome islamo valstybės teroro aukomis. اشمهردوكا بتني راش همو جني وزا وزاروكو وإتها قدلم لها تكرن. ذا زخرف Sakharovos apdovanojimas turi didelę galę mums abiems, bet jis skiriamas ne tiek mums abiems, tiek, kiek visų nukentėjusių moterų, visų aukų atminimui. حتى تحرير كرن مقبرة ما جماعي هجد وسان هيك كسر خالي نايشين. Another point. Uh, Dar vienas dalykas, ką norėčiau pasakyti, po Šingard išlaisvinimo yra dar daug masinių kapaviečių, kuriomis niekas nesirūpina šingale. Tai yra mūsų žmonių masinės kapavietės. Norėčiau labai Jums padėkoti už tai, kad suteikėte šį apdovanojimą, bet aš tikiuosi, kad Jūs uh, suteiksite daugiau pagalbos ir mano bendruomeniai. Uh, Mūsų vaikai ir moterys, kurie išgyveno ir pabėgo nuo islamo valstybės, jie gyvena Kurdistane labai uh, prastomis sąlygomis stovyklose. Äh, Taip pat jezidai, kurie gyvena Šingalo ant Šingalo kalno, jie vis dar susiduria su baisiomis sąlygomis, vaikai negali lankyti mokyklų. Aš tikiuosi, kad jūs pagelbėsite ir, ir atstatysite mūsų gyvenvietės. Ačiū. Ačiū. E, Pone Murat. No, no, no.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 padėjo, prieėmė daug jezidų ir leido man atlikti tą darbą, kurį dabar darau. Think, uh, many... Man atrodo, nedaug žmonių pasaulyje dar nežino, ką daro Islamo valstybė ir kas slypi po tuo pavadinimu. Daesh, فخرة أبان جريمتها كب جنو زاروكات كوكب أقلياتات كان. Because ISIS not Kadango, kadangi Islamo valstybė net ir neslėpia to, ką daro, jie didžiuojasi savo nusikaltimais ir juos atlieka viešai nusikaltimais, kurie nukreipti prieš moteris ir vyrus ir vaikus. نكهم معلمي حكب بالروج وشبا كده معلي ازياهم وبرينا ونكب بجيت مات مقدسة كب دها هاتينا فجراندن Per dviejus metus mes daug praradome ne tik materialinę prasme, ne tik šventovės ir teritorijas, kurios buvo sunaikintos. کبیا گود دو حتاب دهش مالا خانه خسرین که ایت هاتینا کشتن و که ایت هاتینا سبی کرن. Nedaug jezidų šeimų sugebėjo to išvengti, beveik kiekviena šeima prarado bent kelis šeimos narius, arba jie buvo nužudyti, arba ta, paversti vergais.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 Than... Man atrodo, daugiau nei 20 valstybių lankiausi ir ten susitikau su varių šalių prezidentais, kitais pareigūnais, parlamento nariais. أما بحزارة تعدنا اغتصاب كرن أم بحزارة تعدنا فروتن أم تعدنا أكرين أم ليدان المتا تكرن هتان هو بحزارة هو اللي تكرن داعشت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 daugiau nei 40 masinių kapaviečių buvo surasta išlaisvintose teritorijose, tai yra vyrai, moterys, vaikai. Ir tos masinės kapavietės nėra saugomos, jos yra apleistos, taigi visi įrodymai yra prarandami tokiu būdu. أقلياتها مكارد بيكها منطقة كآمن كالسهل النينة والكالمنطقة ما بيت شكرن جاءوا خلقيت كب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 Negalima kaltinti tų žmonių dėl to, kad palieka savo gyvenamas vietas, dėl to, kad dėl genocido ir masinio prievartavimo persikėjo tie žmonės ieško prieglapščio kitur ir į Europą ir nereikia jų kaltinti dėl migracijos. نهاية داعشنا لازمة بجيكرنا ريهدوان بي وديسا بين بقرنا حياتك نهاية داعش لازمة بمحاسبة وان بيتكرن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 هەروسا خۆشێکدا هەموو دەحیێت عالم هەموو کێش وێ کەس گەلەکە شوامە منونە. Like Norėčiau visiems padėkoti už e, šį apdovanojimą, nes jis pradžiugino kiekvienoje palapinėje gyvenančių žmonės Kurdistane, Turkijoje, Irake ir e, pradžiugino visas aukas visame pasaulyje. Labai sušildė širdį ir žinant, kad e, žmonės apsidžiaugė e, šiuo aptovanojimu dabar išgyvendami e, tokius sunkius laikus. Dabar steiksiu žodį ponai Kandivan, kuris atsakingas, kuris vadovauja delegaciją ryšiams su Iraku. Jis papasakos apie tai, ką daro parlamentas dėl Irako. Prašom. Dėkoju už įžangą ir labai nuoširdžiai sveikinu mūsų viešinės atvykusias į parlamentą. Irako delegacija oficialiai susitiks šią savaitę vėliau ir mes priimsime mm, mūsų viešinės, pakviesime iš į, pos, į šį posėdį. Jūs žinote, kad Irakas yra civilizacijos uh, lopšys Babilonas, tebėra tas miestas netoli Bagdado. Uh, Mezopotamijos e, vietovės yra istorinės svarbos. Asirai, turkmenai, krikščionys, kitos grupės gyvena ten ir taip pat jezidai, kurie nepaprastai daug iškentėjo. Mes delegacijoje girdėjome baisių istorijų. Aš susikau su viena moterimi, kuri, kuria, ai, kurios keturis sūnus nužudė islamo valstybę. Aš jos ranką pabučiau ir pasakiau, kaip ji pasiaukojo. Mes į tai žiūrime labai rimtai, labai svarbu yra sunaikinti islamo valstybę. E, Čarlzas Tanokas, e, šio komiteto narys ir aš lankėmės e, fronto linijoje 15 metrų nuo Mosulo kur kovoja pešmerga ir mes džiaugiamės, kad Mozulas išlaisvintas, bet e, viskas buvo labai sunku, sunku padaryti, nes daug tunelių, savižudžių e, dalyvavo šioje kovoje ir norėčiau e, dar kartą pasveikinti Jūs, gavusią šią, šį apdovanojimą ir mūsų delegacija Jūs dar kartą oficialiai pasveikins vėliau šią savaitę. Dėkuoju, dar kartą dėkuoju. Well, well, thank you very much. So now, colleagues, I'm going to open the floor. Dėkuoju, kolegos, suteiksiu Jums žodį. Visų pirma, kalbės koordinatorė ir po to, jeigu bus laiko, pasakys ir kiti kolegos. Taigi, pradėsime nuo APP frakcijos, ponas Grip. Gžip, nekalbėkite daugiau negu tris minutės. Dėkuoju, ponia pirmininkė, aš kalbėsiu lenkiškai. Norėčiau padėkoti APP frakcijos vardu šioms e, drąsioms e, moteriams, kurios atstovauja jezidėms, jezidų bendruomeniai. Dėkuoju Nadėjai Murat ir e, Lamijai Adžibašar. Jūs išgyvenote tiesiog neįsivaizduojamus žiaurumus ir kančias. Jūs taip pat netekote, praradote ir savo artimuosius. Uh, bet e, tai jūsų nesustabdė. Sakarovo premija yra premija, kuri yra teikiama uh, už žodžio laisvę. Ir taip nori, taip nusprendė daryti Europos parlamentas, pritarint Sakarovui. Žinoma, ši premija negali jums atstatyti e, jūsų išgyventų uh, kančių jums atpirkti jas, atpirkti jas ir mažumoms, religinėms mažumoms, kurios yra islamo valstybės mm, teritorijose. Šimtai žmonių yra priversti bėgti, emigruoti tam, kad išvengtų įkalinimo arba mirties. EPP frakcija pradėjo diskusijas apie nusikaltimus, apie Daesh, Islamo valstybės nusikaltimus, genocidą, už kurį turėtų bausti, bū, turi būti baudžiama tarptautinėme baudžiamajame teisme. Taigi mes dėkojame Jums už Jūsų liūdėjimus, dėkojame Jums už Jūsų veiklą, už šio klausimo viešinimą, nes visuomenė turi apie tai žinoti. Taip pat mes e, turime ir daugiau e, šios premijos finalistų mūsų tarpe, mūsų posėdėje. Posėdėje taip pat dalyvauja ir e, Ken Dunder ir Mustafa Džemilev. Mes norėjome palaikyti Krymo totorius, būtent per šį asmenį. Varšuvoje gruodžio mėnesį vykusioje konferencijoje jos e, tikrai e, įkvepiančiai pasisakė ir tikrai nusipelnė būti šios, e, šio apdovanojimo finalistu. Manau, kad jis galėjo netgi ir būti laureatu. Bet vis dėlto šios e, dvi moterys taip pat nusipelnė šios premijos, jos yra drąsios. Tikrai dėkoju joms, jūsų žodžiai tikrai yra iškalbingi. E, Džemilevas susipažino su Saharovu, jį pažinojo, uh, Ji pažinojo sovietmečių, jo tėvinė nukentėjo nuo režimo ir dabar problemų Kryme kyla, todėl kad e, gyventojai negali grįžti į savo ankstesnio gyvenimo vietas. Visi šie asmenys, kurie tapo finalistais, galbūt nelaimėjo tos premijos, bet jie yra tų drąsių žmonių būryje, kurie kovoja už žmogaus teisės ir už žodžio laisvę. Dėkoju Jums ir, ir dėkoju ir laureatėms bei finalistams. Dėkoju, ponas Panceri, socialistų demokratų frakcijos vardu. Dėkoju, pirmininkė. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu norėjau pasakyti, kad aš tikrai didžiuojuosi galėdamas būti šiame posėdėje kartu su Nadia Murad ir Lamija Adži Bashar. Jos šiemet gavo Sakarovo premiją Europos parlamente. Aš taip pat norėčiau pasisveikyti ir su kitais dviem finalistais, e, e, su Kan Dundaru ir Mustafa Džemilevu. Jie įrodė, kad e, tikrai daug pastangų deda kovodami už žmogaus teisės ir aš tikiuosi, kad ir toliau prisidės prie šio solidarumo. Nadė ir Lamija, jūs tikrai išgyvenote neįsivaizduojamus žiaurumus, kurių niekas gyvenime neturėtų patirti. Visi šioje salėje didžiuojamės jūsų oriu atsakymu, jūsų morališkai oriu atsakymu. Jūs viet iš kovotojų, iš, iš uh, aukų tapote kovotojomis, kovotojomis už žodžio laisvę, jūs kovojate prieš smurtą, prieš moteris, prieš jezidės. Šie nusikaltimai prasidėjo užkovojant, užgrebent, užgrobent Sindžerą 14 metų rūpjūtį, kuomet Irake šalia Sirijos sienos buvo suveršta jų teritorija. 16 metų birželio mėnesį buvo įrodyta, kad tikrai Islamo valstybė įvykdė genocidą prieš jezidus. Moteris ir vaikai buvo stebėjo tos žudimus prieš juos išvežant į Iraką ir į Siriją, kur didžioji dalis dabar jų yra kalinami daug e, kartų Europos parlamentas pasmerkė tokį sisteminį prievartavimą, prievartavimo naudojimą kaip ginklą. Šie žiaurumai yra ne tik karas, bet taip pat ir strategija. Ir e, parlamentas pabrėžia, kad turi būti nubausti ir šie nusikaltimai, turi būti baudžiama šiuos karo nusikaltimus. Mes suteikėme premiją daktarui Mugebe, kuris e, taip pat kovojo e, prieš tokius veiksmus e, Demokratinėje Kongo Respublikoje. Mes turime dėti pastangas tam, kad būtų nubausti uh, kaltieji asmenys ir kreipsimės taip pat ir Junktinių tautų saugumo tarybą tam, kad šiandien už nusikaltimus būtų baudžiama tarptautinėme baudžiamame teisme. Šis parlamentas ketvirtadienį patvirtins rezoliucijas kubos tvarka dėl bendrųjų pajėgų Irake. Ir tos rezoliucijos reikia būtent šiems veiksmams tęsti. Gerbiamos e, Sakharvų premijos laureatės, aš norėčiau dar kartą Jums padėkoti ir aš tikiuosi, kad ši premija suteiks matomumą Jūsų vaidmeniui ir kad Jūs ir toliau tinkamai atstovausite jezidės moteris ir kalbėsite jų balsu. Thank you. I'm Charles Tannock for the ECR group. Charles Tannock, ECR vardu. Gerbiamą pirmininkę, nuoširdžiausiai norėčiau pasveikinti mūsų šio vakaro svečius, EKR frakcijos vardu. E, Murad ir Adži Bašar sveikinu, taip pat pona Džemilevą sveikinu, aš jau jį senokai pažįstu ir turėjau galimybę padėkoti jam, kai jis kreipėsi mūsų frakciją Briuselėje už tai, ką jis e, daro totorių labui. Norėčiau pirmiausiai pasveikinti mūsų viešnės, jėsidės, jos buvo e, kandidatės, sėkmingos kandidatės Sakaro premijos ir laimėjo ją 16 metais. Kaip e, sakė kolega David Campbell Baneman, e, mes neseniai lankėmės Irako Kurdistane ir mums buvo malonu uh, paremti prašymą konkrečiai man išsakytą, e, kurį išsakė Karga e, vadovas e, Barzanis, kurdų autonomijos ir jesidai yra susijęs su senaja kurdų civilizacija ir susijęs su kurdais ir aš E, buvo paprašytas pono Basanį e, užsimti lobizmų, kalbėti su vyriausybėmis, pirmiausia, Junktinės e, karalystės vyriausybę ir kelti klausimą, kurį minėjo ir mūsų ambasadorius saugumo taryboje dėl to, ka, ar būtų, kokios būtų galimybės perduoti islamo valstybės kovotojus kaip kaltus už nusikaltimus e, tarptautiniam baudžiamajam teismui ir už e, jesidų e, genocidą, bet noriu pasakyti, ponia Panceri, kad daug paramos nesulaukiau dėl neaiškių priežasčių ir tikiuosi, kad šį vakarą galbūt pasikeis nuomonės mūsų pirmiausiai sostinėse Paryžiuje ir Londone. Tai yra sostinės dvi šalių, kurios yra saugumo tarybos nuolatinės narės. Aš lankiausi Kurdistane ir per porą paskutinių metų buvau susirinkęs su keletu jesidų e, delegacijų ir sustikau e, su pešmergų kovotojais. Buvo labai spūdingas tas sustikimas. Tie žmonės, kaip ir jūs, nukentėjo nuo islamo valstybės. Ir mane e, sujaudino nepaprastai tų žmonių drąsa. Jie kalba apie baisius nusikaltimus, kuriuos vykdo Islamo valstybė, apie moterų e, vergovę e, seksualinę vergovę ir apie kitus baisius e, nusikaltimus, kurie buvo baisiausi po antro pasaulinio karo. Abi mūsų laureatės asmeniškai nukentėjo nuo islamo valstybės. Ir aš tikiuosi, kad jos yra ir toliau bus puikios atstovės e, jesidų ir kalbės apie jų likimą Europoje ir kitur. Mes turime galvoti apie moteris, vaikus, tos žmonės, kurie tebėra vergovė islamo valstybės ir mums dabar, kalbant Rakoje, Mosule ir kitose vietose, kurias kontroliuoja islamo valstybės valstybė patiria didžiulės kančias. E, e, Mosulas ir Raka dabar spaudžiami tarptautinės koalicijos ir reikia tikėtis, kad ta baisi blogio rykštė, kurią atstovauja Islamo valstybė, bus panai, sunaikinta tame regione. Ačiū. Aš tikiuosi, kad kolegos pritarė išsakytoms e, mintims dabar Beatriz Besera, Aldė vardu. Dėkuoju pirmininkė, gerbiama, brangioji Nadija, Lamija sveikas atvykusios, nežinau ar teisingai pasakiau, bet norėjau jūsų kalbą tą pasakyti. Sveikinu, mums pavyko, mūsų kelias buvo labai ilgas, bet esate čia ir kaip švituriai šviečiate mums. E, Nadija, sustikome vasario mėnesį su tavimi pirmą kartą Briuselėje. Ir tuo metu mane nepaprastai sujaudino tavo istorija ir tavo ryštas. Taip, e, taip pat su tavim prisėmiau uh, įsipareigojimą ir atsakomybę. Vėliau sustikau su Lemie, padedant kolegai Vaidenholzeriui ir jūsų liūdimai tapo mano kasdienio darbo Europos parlamente dalimi. Labai ačiū Jums už tai. Susipažinus tave, Natė, supratau, kad man reikia pasitelkti visas turimas priemonės, kad, e, galėtume, kad galėtume padėti tau siekiant e, tavo tikslų. Ir Dabar e, jums e, bus suteikta Sakaro premija, tai yra puikiai išskirtinė priemonė, e, kuri leis pasauliu sužinoti apie jūsų istoriją, jūsų patirtį, taip pat padės ekonominę prasme pasiekti tikslų ir taip pat galbūt tie, nu, tie kurie yra kalti dėl tų nusikaltimų, bus perduoti tarptautiniam baudžiamam teismui. Jūs išgyvenote nepaprastas baisumus, tik nepaprastai tiprų žmonės gali įveikti tuos sunkumus, bet jos skausmą ir tos košmarus galėjote paverti kažkuo, kas yra daug didesnis negu jūs. Jūs kalbate apie jūsų E, tautos e, žmogaus teisės ir kreipiatės į tarpnes e, institucijas, kad būtų įvykdytas teisingumas. Nadie Lemie, ES buvo sukurta ant smurto pelenų e, daugybę šimtmečių kovojo tautos ir paskui e, siekė sukurti kažką daugiau, įveikė savo skirtumus. E, Viktoras Hugo tą pasakė labai gerai. Išrauž diena, kai bombas pakeis sprendimai primami didžio nepriklausomas senato, kuris Europai bus tas pats, kas nacionalinė asamblėja yra Prancūzijai. Sakro premija yra parlamento siela, Tai atspindi Europos projekto simbolius - laisvę, demokratiją, lygybę, teisinės valstybės principus, pagarbą orumui ir žmogaus teisėms. Ir jūs, Nadija Lamija, abi daugiau negu kas nors atstovauja toms vertybėms, už kurią kovoja Europa ir jūs esate nusipelniusios šio apdovanojimo. Dar kartą noriu pasakyti, kad aš su jūs palaikau ir jie sėdu tautą ir mes turime dirbti toliau, nes tebe lieka vergyjoje yra daugiau negu 3000 moterų ir vaikų ir jos kasdien išgyvena tai, ką jūs išgyvenate. Ir mes e, turime kreiptis į valstybės tarės siekti, kad būtų išlaisvinti žmonės ir taip pat reikia, kad e, dirbtume toliau jo kaltieji e, atsidurtų tarptautinėme baudžiamajame teisme Hagoje. E, aš esu žmogaus teisų pakomičio vicepirmininkė ir norėčiau padėkoti Jums už šią kovą. Mums reikia daugiau tokių kaip Nadija Murat ir Lamija Ačibašar ir mums reikia daugiau Sakarovo premijos laureatų. Thank you. Ačiū, ponė Beržyje, GUE frakcijos vardu. Prašau, Kristina. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų norėčiau pasveikinti jūs atvykusius čia pas mus šią savaitę, kad gautumėte Sakharovo apdovanojimą. Aš kaip ir daugelis kitų norėčiau paminėti ir du kitus nominantus - Mustafa Džamali ir Kandun Dundar. Aš manau, kad jie visi nusipelnė Sakarovo apdovanojimo. Bet yra labai daug priežasčių, kodėl jūs būtent gavote šį apdovanojimą, jums teko išgyventi labai daug, išgyvenote galybę baisumų kaip moterys, taip pat e, dėl savo religijos ir taip pat dėl to, kad dauguma jezidų yra kurdai. Aš nekartosiu to, ką kalbėjo kiti, to, tų siaubumų, siaubi, siaubybių, siaubumų, kuriuos jums teko išgyventi. Aš nenorėčiau aštrinti tų žaizdų. Taip vyko genocidas, nusikaltimai žmoniškumui, karo nusikaltimai, masinės žmogžudystės ir aš tiesiog savo frakcijos vardu, kai Europos kairiųjų vardu norėčiau pasveikinti jūs už jūsų narsą ir drąsą, už tai, kad jūs suradote drąsos ir narsos dirbti pasitelkiant tai, ką patyrėte anksčiau ir siek, siekdamos išlaisvinti tuos, kurie vis dar yra ir tas, kurios vis dar yra barbarų rankose. Ir aš manau, kad visam pasauliui reikia kuo daugiau žmonių dirbančių taikos labui, įveikiant vis, visas, visus sunkumus ir pasitelkiant visas turimas priemonės. Tai dar kartą dėkoju ir sveikinu Jūs ir ypatingai dėkoju Jums už Jūsų drąsą, nes ta Jūsų drąsa yra mums didžiulis gražus pavyzdys. Green... Ačiū žalių frakcijos vardu. Pone Lochbiller ir pone Hautala kalbės abi. Per tris minutės, kuri pirmoji, prašau. Ačiū, aš kalbėsiu vokiškai. Norėčiau pasveikinti ir širdingai padėkoti jums abiems, poniai Hadži Bašar ir poniai Murat, nes jūs taip daug, tiek daug iškentėjote. Ir jums atvykti čia ir viešai apie tai kalbėti yra labai narsus žingsnis kovoti už moterų išlaisvinimą tų, kurios vis dar laikomos vergėmis nuo šių metų vasario mėnesio. Parlamentas pradėjo svarstyti šį klausimą ir kitas problemas susijusias su Iraku buvo priimta atitinkama rezoliucija. Taigi tas yra būtina tam, kad būtų pradėtas politinis procesas, kad būtų sutvarkyta situacija tame regione, kad būtų kovojama už įvairių etninių ir religinių grupių teisės. Ir tai turėtų būti ilgalaikis tvarus procesas. Yra labai svarbu, kad tie nusikaltėliai, kurie padarė tos nusikaltimus, kad jie būtų patraukti atsakomybėn, kad, būtų, kad atsakytų už savo veiksmus. Ir tie uh, mas, tos masinės kapavietės Džar kalnuose, jos turi būti apsaugotos, labai svarbu atlikti, jos yra svarbios atliekant e, tyrimus ateityje. Ir galiausiai Irako vyriausybė pasirašė įvairius dokumentus, kurie buvo būtini ir įvairius susitarimus su tarptautiniu teismu tam, kad įvyktų tas teismas. Taip pat kreipiamės į kitus nacionalinius lyderius, kad jie imtųsi panašių žingsnių. Kalbant apie Baden-Württemberg e, žemę ir žmonės, kurie jūs prieimė, puiku, kad tas buvo padaryta. Šioje žemėje yra 600 e, jezidžių ir taip pat yra universitete studijuojančių žmonių, yra labai daug problemų susijusių su postrauminiu sindromu potrauminiu sindromu ir yra daug žmonių, kurie labai nukentėjo Irake ir labai svarbu suteikti reikiamą psichologinę medicinę pagalbą tų baisių nusikaltimų aukoms. Dėkoju. Pone Hautala, ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau pasveikinti Nadiją Murat ir Alamiją Hadži Bashar, atvykusias į parlamentą. Jūs dalyvavote, kuomet moterų teisų ir Teisės reikalų komitetai kalbėjo apie tai, kaip būtų galima užkirsti kelią tokiems baisiams islamo valstybės nusikaltimams ir kaip patraukti islamo valstybę atsakomybėn už tai. Ir vienas siūlymas buvo kalbėti apie, kalbėti apie ekstrateritorinę jurisdikciją, kadangi kai kurios valstybės narės savo teritoriją turi islamo valstybės kovotojų, kurie sugrįžo iš islamo valstybės, e, tai galbūt čia būtų trumpiausias kelias patraukti tuos nusikaltelius atsakomybėn. 104 šio parlamento nariai balandžio mėnesį parašė kreipimasi, taip pat namai užsienio reikalų ministrė ponė Mogerinė, su reikalavimu, su prašymu įvardinti tai, ką jūs kaip tauta, kaip bendruomenė išgyventa, kad tai būtų įvardinta genocidu. Ir mes vyriausiai galiotiniai, ponė Mogerinė, priminėme apie savo prašymą vėlgi rugsėjo mėnesį, bet kol kas nesame gavę atsakymą ir galbūt šią savaitę ponė Mogherini jau bus pasirengusi išsakyti savo nuomonę ir pasakyti šiuo klausimu, kuris yra labai rimtas. Ir mes turime pasirūpinti, kad nusikaltėliai būtų nubausti ir jeigu mes kalbame apie genocidą, tai tada tą padaryti bus kur kas lengviau. Ačiū. Fabio Castaldo. Thank you very much, Madam Chair. Ankyjo, obviamente, non. Dėkoju, ponia pirmininkė, aš taip pat, žinoma, sveikinu Nadė ir Lamija, kurios atvyko į mūsų posėdį. Ir taip pat e, norėčiau pasisveikinti ir su Mustafa Džamilevu, ir su Kandundaru, kuris dėja netapo laureatu mes rėmėme jį ir norėjome remti spaudos laisvę Turkijoje. Tai yra labai svarbus klausimas taip pat ir uh, Europos ir Turkijos uh, ryšiams. Jūs kalbėjote apie, iš, apie prievartavimus, apie seksualinę prievartą. Tai tikrai žiauru. E, bet dar skaudžiau da, dar skaudžiau yra, e, kai susidurėme su abie, abejingumu, abejingumu, kuris e, rodomas, e, kurį matome visur. Ilgai jezidų bendruomenė buvo pamiršta. Jai nebuvo skiriama dėmesio. 3000 moterų ir vaikų jezidų, kurie vis dar yra Islamo valstybės rankose, jie buvo pamiršti. Tos moterys, kurios, kurios buvo išgelbėtos e, ir dėl to, kad šeimos sumokė didžiausias, didžiulės išpirkas, jie visi reikalauja teisybės atstatymo. Uh, Ir mes turime pasiūsti signalą, mes turime reaguoti, būtinamtis veiksmų visų pirma teisingumo srityje. Kaip kad ir kiti sakė, reikia skubios rezoliucijos dėl masinių kapavičių. Nusikaltimai, e, už nusikaltimus žmogiškumui, karo nusikaltimus turi būti baudžiama ir tai turi daryti ir vis, visų institucijų bendrais veiksmais. E, Taip pat reikia skirti dėmesio ir grįžimo klausimų. Yra tam tikros e, blogos aplinkybės, dėl ko žmonės net negali pagalvoti apie grįžimą į savo ankstesnės e, vietas, kurio, kur anksčiau gyveno. Mes turime sugražinti šypseną Sandžaro vaikams. Ir dėl to mes, Europos parlamentas, ir toliau turime daryti spaudimą vyriausybėms, nes be bendrų uh, veiksmų, kurie daro įtaką sprendimams, laisvės nebus. Dėkoju Jums dar kartą ir dėkoju taip pat e, ir už tai, kad padedate ir daugelį kitų aukų leidžiate joms e, gyventi oriai. Dėkoju. Ponas Laurencijų Rebega iš ANF. Dėkoju, ponia pirmininkė, ponios ir ponai, ponios e, laureatės. Šių metų e, Saharovo premijos įteikimas yra ne tik uh, paprasta premija. Mes jie parodome, kad visi Europos parlamento nariai deda daug pastangų žmogaus teisų srityje ir laisvės srityje. 16 metais ši premija yra suteikiama Lamia Bašar ir Nadėjai Murad ir jų kova yra pavyzdinė. Uh, jos susidurė su priekyba žmonėmis ir, į ką, ir um, į pavergimu. Tos problemos egzistavo jau seniai, bet vakarų pasaulis ilgai nekreipė dėmesio, pakankamai dėmesio joms. Ir um, nebuvo imtas pakankamai veiksmų. Uh, Ir dabar kilus terorizmo bangai mes e, susidurėme su įvairiais nusikaltimais, tokiais kaip pavyzdžiui pagrobimais ir kitokiais nusikaltimais, kurie yra susiję su religiniu fundamentalizmu. Bet e, negalime kalbėti apie kovą tarp e, civilizacijos ir barbarų ir taip toliau. Nadė Murad ir Lamė Bašar yra herojės. Jos yra žmogaus, kovos už žmogaus teisės atspindys. Šalia jų yra daug kitų moterų, tūkstančių kitų moterų, kurios susiduria su tokiu pačiu išnaudojimu. Reikia imtis veiksmų tam, kad kovotume su šia rykšte. Aš manau, kad mes turime pajėgumų tai daryti ir mes turime palikti geresnį pasaulio ateities kartoms. Ši kova negali būti kovojama e, abejingai. Tas karas, e, karas, kuris vyksta, yra neapykantos karas. Jame galima uh, imtis visokiausių veiksmų. Mes ne, galime lengvai suprasti, kad moterys ir vaikai yra pavergiami tuose karo apimtose teritorijuose. Daug daug tokių e, pavergimo atvejų buvo ir praeitie dėl įvairių geopolitinių sumetimų. E, Ir labai svarbu užkirsti kelią šiam reiškiniui. Reikia imtis tų veiksmų kuo greičiau tam, kad karas būtų sustabdytas ir tam, kad taip pat būtų užkirstas kelias terorizmui. Mhm ir žmonės, kur jų, kurių gyvenamos teritorijose yra tik grįvėsiai, jau pradėjo žudyti vieni kitus, kad išgyventų. Žmonėms reikia ligoninių, bibliotekų, mokyklų ir taip toliau, tam, kad gyventų normalų gyvenimą. Ir e, tos laureatės e, tikrai e, yra pavyzdys mums visiems. Now, colleagues, I've had four other colleagues who've asked for the floor. And I'm going... Kolegos keturi, penki dar kolegos noriu paklausti. Ana grįžo, tai penki. Bet turime labai trumpai kalbėti, nes dar išklausime pano Džemilevo. E, Teresa Jimenez Beseril Paskui ponas Weidenholzer. Dėkoju. Manau, kad visi laureatai Sakro premijos yra to nusipelnę žmonės. Tačiau manau, kad šiuo konkrečiu atveju ši, šios laureatės yra ypatingai nusipelniusios jos. Tai yra e, didžios moterys E, jos e, buvo žeminamos, prievartaujamos, kankinamos islamo, islamo valstybės. Ir jūs padėkojate mums už tai, kad mes paskirėm laiko, kad susirinkome. Aš noriu pasakyti, kad pasaulio geresnės vietos šiandieną nebūtų uh, kaip kad jums padėkoti už tai, ką jūs padarėte, kad jūs atvykote pas mus. Dažnai vartojamas žodis Esansas tai yra e, pakeisti kažką, padaryti kažką gero. Ir aš manau, kad e, jūsų sugebėjimas išgyventi kaip terorizmo aukų e, jūs padarė nepaprastai daug žalos, daugiau turbūt nebuvo įmanoma padaryti jums žalos ir jūs esate su mumis šiandieną. Aš manau, kad skirtumas tarp e, bet kokio nusikaltimo ir teroristinio nusikaltimo yra tai, kad teroristai siekia išviešinti savo nusikaltimus ir mes turime suteikti, kaip galima, dažniau žodį nusike, nu, tokių nusikaltimų aukoms, o ne teroristams. Ir aš noriu pasakyti, kad daugybę metų Europos parlamentas priminėja rezoliucijas apie krikščionių mažumų persiekimą ir mes e, patvirtume e, rezoliuciją dėl jesidų, dėl e, masinių kapaviečių. Ir svarbiausia yra siekti užtikrinti aukoms teisės, e, kurioje pasaulio vietoje jos bebūtų, jeigu tie žmonės yra nukentėję nuo terorizmo. Reikia e, užtikrinti teisę į orumą, į teisingumą, į atmintį. Dėkoju. Dabar ponas Innhauser. Ačiū, pirmininkė. Jezidų draugystės grupės Europos parlamente vardu aš norėčiau padėkoti abiems laureatėms, taip pat norėčiau padėkoti kolego, kolegoms parlamente už paramą. Tikiuosi, kad ir toliau bus skiriama ta parama. Ir labai puikiai prisimenu tą dieną čia šioje salėje, kuomet savo frakcijos vardu aš pristačiau šią kandidatūrą. Ir kai pristačiau kandidates, gavau e, trumpą žinutę, kur buvo pasakyta, kad ką tik tai tapau seneliu, man gimė anūkas. Ir mane labai tai sujaudino ir palėtė, nes kančios ir džiaugsmas yra taip arti vienas kito, tai buvo kaip gražus geras ženklas, būtent elektroninės komunikacijos būdu, tarsi supratau, kad gali keistis viskas į gerą pusę. 14 metų rūpiučio mėnesį mes išgirdome apie jezidų kančias, persekiojimus, genocidą, kad tai nuolatos kartojasi ir manau, kad turime labai rimtai apie tai pamastyti ir įsijausti į tai ir aš sekiau tai, kas vyksta kasdien, tai mums yra prievolė, būtinybė padėti tiem žmonėms, padėti sugrįžti į namus Nesvarbu, kaip mes tai vadintumėme, ar tai būtų galimybė patiems tvarkyti savo gyvenimą, autonomiškumas, jie turi turėti teisę kažkur tai gyventi su savo draugais krikščionimis ir kitais draugais, bičiuliais, kurie visuomet buvo šalia jų. Žmonėms teko bėgti iš namų ir aš lankiausi Graikijoje visai neseniai, prieš kelias savaitės. Jezidai buvo priversti gyventi palapinėse padengtose sniegu ir tose palapinėse jie turėjo gyventi po tų visų baisių išgyvenimų ir persekiojimų. Ir Europoje, ir daugelį kitų vietų jie atvyko, jie buvo integruoti, jie tapo žemutinės Saksonijos žemės svarbia dalimi, jie žmonės tenais yra pasiryžę padėti tokiems žmonėms. Taigi tai ir yra labai svarbu, būtent tai, kad Luftbooker iniciatyva buvo pradėta, kurios pagalba pavyko atvežti tų žmonių Europą. Ir aš norėčiau kreiptis į kitas Europos šalis, kad jos pasektų šiuo pavyzdžiu, Baden-Württemberg žemės pavyzdžiu. Mums reikia atskaitomybės, galiausiai reikia patraukti atsakomybę tos nusikaltelius, mums reikia teisinio aiškumo ir taip pat manau, kad mums reikia susitaikymo, ypatingai susitaikymo. Nors atrodytų tai problematiška šiandieną, nes be susitaikymo kelio mes nesugebėsime išspręsti tų problemų. Ir pirmiausia, sustikau, kai sustikau su Lamija, ji papasakojo man, kai buvo pagrobta, ji sakė, kad prieš tą pagrobimą ji svajojo tapti mokytoja ir aš labai tikiuosi, kad kažkada jai pavyks tą svajonę įgyvendinti ir aš tikiuosi, kad kaip jezidų mokytoja ji sugebės mokyti humaniškumo. Dėkoju. Ačiū, suteikiau Jums daugiau e, laiko, nes buvote tas asmo, kuris e, pristatėte šias kandidatūras ir pateikite nominacijas. Tai yra du puikūs pavyzdžiai žmonių, kurie sugebėjo pasinaudoti e, tą paramą ir buvo atvežtos į Europą. Ponas Adaktusu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau irgi padėkoti abiems laureatėms, pasveikinti jas atvykusias į Europos parlamentą. Dėkoju, kad papasakojate savo istorijas drąsiai, oriai. Ir kad mes visi suprastumėme, kokių baisių dalykų jums teko išgyventi. Man teko garbė inicijuoti rezoliuciją vasario mėnesį šių metų kur teigiama, kad visi tie žiaurumai ir persekiojimai prieš jezidus ir krikščionis turi būti įvardėmi kaip genocidas. Tai buvo istorinė rezoliucija, nes pirmąjį kartą šis parlamentas pripažino, kad vykdomas yra genocidas. Ir po to, kai parlamente buvo tai pripažinta, kiti parlamentai ėmėsi to paties, pavyzdžiui, bendruomenių rūmai Didžiojoje Britanijoje, parlamentas Australijoje, taip pat atstovų rūmai ir senatas JAV kongrese. Ir netgi Baltieji rūmai pasiekė tuo pavyzdžiu ir kalbėjo apie būtent apie tą rezoliuciją, kurią mes priemėme čia Europos parlamente. Taigi, tai iš tiesų yra labai reikšminga ir aš labai didžiuojuosi galėdamas pasakyti, kad kas kart, kai nuvykstu į Iraką, per pastaruosius 15 mėnesių lankiausi tre, tris kartus žmonės puikiai žino apie mūsų primamas rezoliucijas šiame parlamente ir aš suprantu, kad tos rezoliucijos reiškia daug tokio genocido aukoms, būtent, kad yra pripažįstamas tas genocidas. Taip pat norėčiau tusakyti, kad mes negalime ties tuo sustoti, turime nuveikti kur kas daugiau, kad būtų įmanoma dabar jūsų žmonėms, krikščionims ir kitoms grupėms sugrįžti į gimtuosius namus. Ir mes turime Europoje prisimti atsakomybę, kad padėtumėme jums tai įgyvendinti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad turime didžiulę politinę daugumą šiame parlamente, kuri teikia paramą autonominiam regionui, e, tose lygumose Talafar ir Ninef Irake. Taigi turime tą daryti ir galiu Jūs patikinti, kad darbas nesibaigė, mes dirbsime tol, kol Jūs sugebėsite, galėsite sugrįžti į savo gimtinę. Dar kartą dėkoju, kad atvykote ir ačiū, kad šiandien esate su mumis. Ačiū. Ana Gomeš. Ačiū. Lamija Nadija. Ačiū ponui Demilevui ir Čan Dundar, kurio čia nėra. Norėčiau padėkoti už puikius pavyzdžius, už tai, kad niekuomet nepasidavėte, nepaisant to, kad teko išgyventi. Norėčiau pasakyti, kad na, Nadija kalbėjo, dėkojo Baden-Württemberg žemėje, Vokietijoje už paramą, už tą programą, kurios pagalba pavyko jas išgelbėti, išgelbėti ir daugelį kitų moterų bei vaikų. Ir tos programos dėka joms pavyko šiek tiek atsigauti ir išgyti. Tai aš norėčiau paklausti, kodėl Baden-Württemberg tą daro, o ne Europos Sąjunga. Joseph, aš Marija Kornelija apsilankėme Šiaurės Irake sausio mėnesį 2015 metais. Mes e, kėlėme tą klausimą ir teikėme tokią rekomendaciją vyriausiai įgaliotiniai Mogerinį, būtent, kad tokio pobūdžio programa turi būti vykdoma ES programa, kuria gelbėjamos moterys ir vaikai, kurie vis dar laikomi daešo. Kad padėtumėme išgydyti tą traumą, kurią patyrė ir išgyveno uh, tie žmonės. Tai kodėl ES valstybės įsitraukiusios į karinę pagalbą pešmergams ir koordinuoja tuos veiksmus, kodėl tos valstybės nekoordinuoja savo veiksmų tam, kad Sinžaras dabar būtų atstatytas ir kad būtų užtikrinamas saugumas, kuris yra būtinas, kad žmonės galėtų realiai sugrįžti į savo žemės. Tai kodėl ES nepasisako garsiau apie teisingumą, apie tai, kad tarptautinis baudžiamasis teismas, kad specialus prokuroras būtų paskelbtas, paskirtas, kad būtų tirti, nutiriami visi tie nusikaltimai žmo, žmogiškumai. Kodėl mes taikstomės su tuo, kad jezidai tampa genocido aukomis, ar nesuteikiamas jiems prioritetas, kodėl neigiamai jie yra diskriminuojami, kaip yra dabar. Ir mes tą su Čiauzefu matėme visai neseniai, pavyzdžiui, stovyklose Graikijoje. Štai kokie klausimai, į kuriuos turime iškelti šių drąsių moterų akivaizdoje, kurios atvyko ne kaip aukos, ne kaip genocido aukos, o kaip uh, įkvepiančios, neįtikėtinos kovotojos, kovotojos už savo bendruomenę, už savo žmonės Irake, už jezidų bendruomenę, už visus žmonės Irake, už visas moteris, kurios kovoja ir už visus žmonės, už visą žmoniją. Dėkoju. Ačiū, Anilins. čia sėdžiu salėje, salės viduryje. E, dėkoju Jums už drąsą. Abi laureatės nusipelno tokių padėkos žodžių. Dėkoju už tą drąsą, narsą, kurią Jūs rodote savo vardu ir tūkstančio kitų vyrų, moterų ir vaikų vardu, kurie vis dar e, yra aukos. Tai tikrai labai gražiai Europos parlamento tradicija būtent skirti Sakharovo premiją ir paremti laureatus ateityje. Taigi aš tiesiog norėčiau pabrėžti ir tai, ką sakė kiti kolego šiandieną. Mes visi toliau tęsime šią parlamento tradiciją. Mes privalome ir tikrai sieksime padėti jezidams. Ir mes turime reikalauti, kad kitos Europos valstybės irgi teiktų paramą. Esu dėkingas poniai Lochbiller nes mes dabar kreipiamės ir į Turkijos vyriausybę ir reikalaujame, kad e, būtų pradėti tyrimai tarptautinėme būdžiamame teisme. Labai daug turi būti padaryta tame tarptautinėme baudžiamajame teisme ir visų tų kitų žmonių, moterų, kurios buvo privartavimos vardu, mes privalome pasirūpinti, kad jos būtų atstovaujamos tame teisme. Taigi parlamentas turi kreiptis į kitas valstybės, kad būtų pasinaudota šią priemonę, tarptautinės teisės priemonę, skaitomybės priemonę, kad tie žmonės būtų nubausti. Taigi dar kartą dėkoju Jums už drąsą. Išlikite ir toliau tokios stiprios. Tos stiprybės Jums dar labai daug reikės. Ačiū. So uh, Dėkoju. Taigi mes tikrai norime, kad jūs ir toliau būtumėte stiprios ir mes norime padėti jums jūsų darbe. Mes esame jūsų pusėje ir tikrai padėsime jums, kiek galėsime. Galbūt jūs norėtumėte pasakyti baigiamąją kalbą. Galbūt Nadė pirmoji. اسمع من وين مش هرياكي شوي بيفتي هەریەکی کە ڕای خۆ سەروی تشتی دایە. I would like to thank everyone who... Norėčiau padėkoti visiems, kurie kalbėjo ir kurie išaiškė savo nuomonę. Whatever you all said. Kad ir ką jūs sakėte, mes tikrai manome, kad reikėtų tokių veiksmų.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 ڕۆژێکم بێنەجی هەکی هوە و ئەف ئەف مەسئلە شمە مێسترەوە بدڵماتێ شمە مێسترە و حلەکل ورچێ نابێ لۆمەم هاتینە تەلبا حلێش وەتکن و گەلەک مەمنە Neither I nor other victims ever niekas negalėjo įsivaizduoti ir aš negalėjau įsivaizduoti, kad mes, kad nors būsime čia Europos parlamente, kalbėsime prie Europos parlamento narius, Bet mes susidūrėme su didžiuliais žiaurumais ir, ir tie žiaurumai buvo didesni už mus pačius. Mes negar, neradome sprendimo mumise, štai dėl ko mums reikia jūsų paramos ir pagalbos. Lami, prašau. I would like to thank you. Norėčiau padėkoti Jums visiems už tai, kad diskutuojate šiomis temomis. Suggestion... Manau, kad tikrai reikėtų imtis tų veiksmų, kuriuos Jūs įvardijote, nes žmonės tikrai laukia jau porą metų, nežinau, ar gali išgyventi dar ilgiau. بعشرة وبعد سالوني الخال كيف زحمتك and it's not easy Tikrai nelengva žmonėms gyventi tokiomis sąlygomis jau pustrečių metų. Mes nepasiduosime ir toliau tęsime šią kampaniją ir šios darbus. E, e, And I hope Tikiuosi, kad ir jūs pagreitinsite savo darbą tam, kad būtų sukurta saugumo zona, nes jau dabar per vėlų. Mm, e, Islamo valstybė nori, norėjo, kad mes dinktume nuo žemės paviršiaus, bet aš e, pažadu, mes ir toliau egzistuosime, gyvensime ir kovosime. Dėkoju. Mm -hmm. thank you. Uh, Madam Valenciano just wants to close this part by saying... Pone Valenciano dar norėtų tarti keletą žodžių ir e, paskui išklausime pono Džemilėvo. Elena, manau, kad jau viskas buvo pasakyta ir kad visi kolegos išreiškia savo paramą, tai yra daugybės piliečių Europos Sąjungos e, parama jūsų siekiams. Ir mes atstovaujame šimtams milijonų uh, ES piliečių. Mūsų yra nedaug, bet mes jiems atstovaujame ir jūs galite būti tikros dėl to mes uh, sieksime uh, baigti šį uždavinį ir užtikrinsime, kad jezidės moteris ir vaikai būtų išlaisvinti. Um, Dėkoju Jums už tos paramos žodžius. Dabar E, kolegos, noriu pasakyti, kad premija yra suteikta šioms dviem merginoms. Labai sunku yra išrinkti geriausius kandidatus ir labai malonu, kad jūs lankotės, ponė Džemilevai, pas mus jūsų patirtis taip pat ypatinga, kovojant už teisės jūsų žmonių, už teisingumą. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs lankotės pas mus šį vakarą ir kad jūs pasakysite. E, man labai dėlė garbė tenka suteikti jums žodį. Prašom. gerbiama Nadė Murat, Lamija Pašar, gerbiami deputatai. Gerbiamas pirmininkės, aš buvau vienas iš kandidatų gauti Sakro apdovanojimui ir net buvau tarp trijų paskutinių kandidatų Iš tikrųjų, nepaprastai daug žmonių kovoja už neteisybę, už žmogus teisų pažeidinėjimą. Aš buvau nominuotas ir likau tarp trejato paskutinių kandidatų. Tai reiškia didžiulę paramą mano Krymo totorių tautai, kuri dabar didvyriškai taikiai kovoja su Rusijos okupantais, siekia, kad jų žemė būtų išlaisvinta. Kalbant atvirai, Pasakysiu, kad kai pasižiūrėjau į kandidatų sąrašą, pagalvojau apie tai, kad būtų labai teisinga ir būtų didžiulė moralinė parama, jeigu šis apdovanojimas būtų suteiktas Ilhamui Tohti, kuris buvo nuteistas kalėti iki gyvos kalvos Kinijos komunistinio režimo dėl to, kad jis gina savo e, žmonių teisės arba Nadėjai Murat, Lami Bašar, toms e, drąsioms moteris, kurios metai iššūkį banditams vykdantiems nusikaltimus islamo vardu. Ir tai e, didžiulė e, žala visam islamui ir musulmonų pasauliui. Aš labai džiaugiuosi, kad premija kuri pavadinta e, didžio 20-ojo amžiaus mąstytojo humanisto vardu. Jis buvo ir mano draugas. Aš su juo daugybę metų kovojau su prieš komunistinį režimą. Tas žmogus labai e, daug e, man padėjo siekiant sugražinti mano tautiečius į tėvinę ir man asmeniškai išgelbėjo gyvybę. E, jisai laidavo, prisidėjo prie mano paleidimo iš kalėjimo ir kad jo vardo premija suteikiama šioms dviems drąsioms merginams. Nuoširdžiausiai sveikinu Jūs, Nadija Murat Lamija Bašar, kreipiuosi Jūs kaip į seseris ir norėčiau paraginti jūs prisiminti, kad tie teroristai, banditai, kurie vykdo nusikaltimus prieš jėzitus, yra tokie pat islamo pasaulio priešai. Didžiuliai priešai islamo pasaulio ir kad tikri musulmonai visuomet jūs palaikys. Dėkuoju Jums už didvyriškumą ir už tai, kad Jūs esate. thank you for you for being here and for. Dėkoju už tai, kad e, čia ir jūs atvykote ir jūs kovosite dar daugybę metų ir mums visiems teks kovoti už žmogaus teisės, nes reikalai pasistumė į priekį, po to grįžta atgal. Taigi, kolegos, laiko daug neturime. Norintys pasisakyti dar gali gauti kelias minutės, ar būtų norinčiųjų dar tarti žodį. Ah, ja, madam, Pone vicepirmininkė, prašau. Aš tiesiog norėčiau kelis pranešimus perskaityti. Parlamento asociacijos komitetas ir taip pat ES Rusijos bendradarbiavimo komitetas trečiadienį pusė trijų turės susitikimą iki be 15.4. Po to antradienį vyks susitikimas su ES ir Turkijos parlamentinio komiteto delegacija po 3.15, pusė 4 iki pusė 5, po to susitikimas su delegacija su Iraku trečiadienį nuo 4 iki 5.30. Irakos delegacijos posėdžio metu abi laureatės dalyvaus trečiadienį, antradienį, trečiadienį dėl Rusijos, susitikimo su Rusijos ir e, Irako delegacijomis bus galimybė keistis nuomonėmis su ponu Dundar ir ponu Džemilevu. Taigi, tiems, kurie galbūt neturėjo galimybę šiandien pasisakyti, išsakyti savo minčių, bus dar progų pasisakyti delegacijų susitikimų metu. Taigi dėkoju, žvelgiu į, lai, į laikrodį, matau, kad laiko yra labai nedaug. Taigi, kolegos, turėsite galimybių susitikti su laureatėmis ir kitais nominantais ir įsivaizduoju, kad pasinaudosite tomis galimybėmis ateinančiamis dienomis. Jų programa yra iš tiesų labai užimta ir įtempta. Lamiai norėčiau pasakyti, tu kalbėjai apie humanitarnę paramą tavo bendruomeniai ir komitetas atsakingas už šį šios dalykus Europos parlamente. Aš žvelgiu dabar į poną Beserą, gal kitus kolegus, kurie išdevė komiteto yra ir reiktų tikrai pasirūpinti tą paramą toliau kalbant apie pabėgėlių e, gyvenimo sąlygas Graikijoje. Aš ir Erikė Gerero, kuris yra pranešėjas žmogaus humanitarnės pagalbos klausimų, susisiekė su komisija dėl to, kad sąlygos pagerėtų pabėgėliams ES viduje ir Jūs taip pat irgi minėjote, Lamija, tai, kad trūksta švietimo vaikams, tai yra vienas mūsų komiteto prioritetų, taigi mes pasirūpinsime ir tuo. Kągi, kolegos, bus galimybė susitikti su mūsų laureatėmis dar kartą. Rytoj jos oficialiai priims apdovanojimą ir žinau, kad visi ateisite į plenarnių posėdžių salę tą progą. Ir mes visi, aišku, toliau dirbsime, teiksime joms paramą. Norėčiau priminti kolegoms, kad mūsų darbas tuo nesibaigia. Tuo apdovanojimu mes ir toliau dirbama su laureatais. Praeitais metais mes Badaui suteikėme apdovanojimą. Jis vis dar yra kalėjime Saudo Arabijoje, bet mes dirbame su juo, susisiek, bendraujame su jo šeima, su jo teisininkais, advokatais, kad tas, ta parama būtų tęsiama. Tas pats pasakyti nėra apie poną Džemilevą ir Nadėl ir Lamėjai. Mes e, tą paramą teiksime ir ateityje. Taigi džiugu Jūs matyti ir laukiame tolesnio darbo su Jumis tam, kad užtikrintumėme e, teisingumą Jūsų žmonėms ir e, Krymo totoriams. Dėkoju, posėdis baigiamas.